teisėkuros procedūrą, pasirašiau kai kuriuos aktus, teisės aktus, jie bus išplatinti protokole. Su jais galėsite susipažinti. Dabar ponas Kletsos nori pasisakyti dėl darbo tvarkės. Pirmininkė, kolegos. Hm? Norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad sausio 25-ąją Graikijos žmonės išsirinko naują vyriausybę, o dabar kreditoriai grasina tą vyriausybę uh, užgneušti. Bet aš noriu kreiptis į Jūs visus ir pasipriešinti Graikijos žmonių valios e, slopinimui graikai turi teisę patys nuspręsti savo likimą. Äh, Ačiū ponui Klecos. Dabar periname prie mūsų darbo tvarkės. Ar taip pat norėjote pasisakyti dėl darbo tvarkos, dėl posėdžio vedimo? Nu vă un semnal de alarmă cu privire la declarațiile xenofobe și rasiste la Prieš dvi savaitės buvo paskelbtos, pasidaryti įvairūs Įžeidžiantis pareiškimai ir Džianluka Banano buvo atsakingas už tokius pareiškimus, tai buvo pareiškimai apie Rumuniją. Jis teigia, kad rumūnai galėtų žudyti minė žmonių tam, kad gautų papildomų keletą eurų. Ir man atrodo, kad Europos parlamento narys taip kalbėdamas elgesi labai neatsakingai. Ir jeigu mes jo visiškai nenubausime, tai bus labai kenksmingas precedentas ir pakenks šios demokratinės institucijos Europos parlamento įvaizdžiui. Todėl aš norėčiau paprašyti patvirtinti aiškę poziciją šio klausimu. Ir taip pat paprašyčiau bausti uh, už tokius ksenofobiškus ir rasistinius e, pareiškimus, kuriuos padarė ponas Žanluka Bonanu. Ir per pastarosius metus įvykę įvykiai e, turėtų mus paskatinti aptarti tokius klausimus. Dėkui. Ja, bitte sehr, Kollege. Prašom, kolega. Nei vienas iš kalbėtojų nepasisakė dėl posėdžio vedimo tvarkos, todėl siūlyčiau laikytis tvarkos ir leisti pasakyti tik tiems, kurie nori pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ja. Bet jūsų pasisakymas irgi nieko bendra neturi su posėdžio vedimo tvarka. Mėla kolegė. frau kollegin tappardell äußerungen von abgeordneten parlamento narių pasisakymai ne plenarinių posėdžių salėje jūs kaip tik užsiminėte apie pasisakymus ar pareiškimus kurie buvo atspindėti italijos spaudoje jie, jie nėra susiję su plenarinė sesija su mūsų posėdžiu. Ir be abejo, aš esu kompetentingas spręsti tik dėl to, kas vyksta parlamente. Dėl kolegos Monano veiksmų rytoj referuosiu, o dėl apskritai reiškiamų rasistinių minčių ar islamofobiškų minčių. Galiu tik perspėti kolegas um, būti samoningiems, o nedaryti, bet tai, kas vyksta už šios salės, už parlamento rūmų ribų, tikrai nėra